globaliame pasaulyje, kur konkurencija ir žinios yra svarbiausias dalykas ir mūsų tikslas turi būti tapti pirmaisiais. Ačiū. Dėkoju pranešėjai. Diskusijos šio klausimo yra baigtos. Dėl šio pranešimo balsuosime trečiadienį po ryt. Balsavimas prasidės 12.30. Dabar pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra pono Moreira pranešimas. Kalbėsime apie Pakistanui nustatomas autonominės priekybos lengvatas dėl susidariusios ekstremalios situacijos. Diskusijas pradės pranešėjas, jums skirtos keturios minutės, prašom. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Šis pranešimas Šį pranešimą aš parengiau pačią paskutinę minutę, nes ankstesnis pranešėjas atsisakė rašyti šią nuomonę ir pagal komiteto darbo tvarkos taisyklės aš perėmiau šio pranešimo, pranešimo rengimą. Taigi aš visiškai atsitiktinai tapau pranešėjų. Mm. man teko parengti šį pranešimą, nepaisant labai nepalankių aplinkybių. Taigi šis pranešimas yra susijęs dėl, su ekstremalia situacija Pakistanu ir prieky, autonominių priekybos lengvatų. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos parlamento ir tarybos. Kadangi tai bus išskirtinis susitarimas dėl susiklošiusios ekstremalios situacijos teks e, daryti išimti PPO taisyklėms, norint nustatyti tokias priekybinės lengvatas. Taigi, kaip sakiau, komisija pateikė pasiūlymą parlamentui ir tarptautinės priekybos komitetui. Na ir Vėliau reikės ir balsuoti dėl šio pranešimo. Paaiškėjo, kad e, nagrinėjama tema yra pakankamai kontroversiška, bent jau tai galima spręsti pagal vykusios diskusijos mūsų komitete. Buvo klausta, ar galima nustatyti priekybos lengvatas dėl ekstremaliosios situacijos. Na ir taip pat buvo nesutarima dėl to, kiek laiko galima būtų taikyti tokias priekybos lengvatas, bei kokias sąlygas reikėtų nustatyti Pakistanui, jeigu mes jiems norime suteikti atitinkamas priekybos lengvatas. Komitetas balsų daugumą pritarė komisijos pasiūlymai, tačiau Tarptinės prekybos komitetas taip pat pateikė ir nemažai pakeitimų šiam komisijos pasiūlymui. Mes norėtumėm, kad būtų apribotas Pakistanui taikomų prekybos lengvatų poveikis. Taip pat mes siūlėme įtraukti tam tikrą nuostatą dėl saugiklių jeigu importas iš Pakistano importo iš Pakistano apimtis pradėtų didėti per nelik sparčiai, tuomet reikėtų taikyti tam tikrus saugiklius. Taip pat yra ir tam tikros nuostatos Pakistanui dėl žaliavų eksporto. Gerbiamas komisarė, aišku, viskas priklausys nuo to, ar išimti sutiks taikyti ir pasaulinę priekybos organizaciją. Galbūt šis pasiūlymas yra, vis, bus visiškai bevertis, bet mes manome, kad verta padiskutuoti apie priekybos lengvatų apimti Tai galėtų būti tam tikra pagalbos Pakistanui forma. Be abejo, mes rizikuojame, kad sukursime labai pavojingą precedentą. Gali būti taip, kad politiniais tikslais bus eksploatuojamos priekybos lengvatos. Ačiū. Ačiū, ponia Moreira. Dabar žodis suteikiamas komisijos nariai Krius, kuri pavaduoja atsakingą komisijos narį poną Deguchtą, kuris prisijungs prie mūsų diskusijų pabaigoje. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien svarstame teisėkuros pasiūlymą, kuris numato autom, autonominės priekybos lengvatas Pakistanui. Pasiūlymą pateikė Komisija po to, kai taryba to paprašė, e, Pakista, po to, kai Pakistaną praėjusią vasarą ištiko potvinis, kuris nusiaubė šalį ir atnešė daug žalos žmonėms. Norėčiau padėkoti pranešimo autoriui ir Tartutinės priekybos komitetui už jų darbą, už išreikštą paramą mūsų pasiūlymui. Komisija savo pasiūlymų siekė vienašališkai ir laikinai sustabdyti muito mokesčių taikymą 75 svarbiems produktams Pakistanui. Tai reikštų, kad būtų liberalizuotas maždaug ketvirtis viso importo srauto e, Pakistanui. ES supranta, kad tokios prekybos e, lengvatos, ypač opiose sektoriuose, kaip, to, pažiūrėjau, tekstilės sektorius, gali turėti poveikio ES. Todėl mes siekėme užtikrinti pusiausvyrą tarp Pakistano poreikių ir mūsų pačių pramonės interesų ir kitų e, valstybių tiekėjų. Taigi pasirinktos ribotas produktų skaičius – mes numatėme apribojimą tam tikrų produktų liberalizavimui, importo liberalizavimui ir, ir ta, tos priemonės galios tik tai ribotą laiką. Taip pat kreipėmės į pasaulio priekybos organizaciją, prašydami, kad mums bus suteikta galimybė netaikyti kai kurių PPO taisyklių, kad galėtumėme įgyvendinti siūlomas priemonės. Ir kaip žinote, Mes šį klausimą vis dar svarstame su kitomis PPO narėmis ir tikimės netrukus e, priimti sprendimą žmonių praradusių visą savo užgyventą turtą vaizdai tikriausiai jau išnyko. Mes jų nebeprisiminėme, bet turime ne, suvokti, kad tas, ta nelaimė padarė, atnešė katastrofą šaliai tos priekybinės priemonės, ponė pirmininkė, yra ne vienintelės. Jos, jas papildo humanitarinė ir techninė pagalba, kuri iš viso sudaro 480 milijonų eurų, kuriuos ES suteikė Pakistanui. Tačiau ambic, ambicingos prie, prekybos priemonės yra būtinos, kad Pakistano ekonomika atsigautų ir tai turėtų būti mūsų, mūsų vidutinio laikotarpio atsako dalimi reaguojant į šią katastrofą. Ir aš labai tikiuosi, kad Europos parlamentas šį pasiūlymą palaikys. Dabar norėčiau perėti prie kai kurių pasiūlytų pakeitimų. Aš neaptarsiu jų visų detaliai, bet e, atkreipsiu dėmesį į svarbiausius. Žinau, kad yra siūlymų uh, autonominės priekybos lengvatas susijęti su reikalavimais Pakistanui, paisyti tam tikrų pagrindinių teisių srities reikalavimų. Aš suprantu šiuos reikalavimus ir žinote, kad žmogaus teisės klausimai yra sudedama mūsų ilgalaikių santykių su Pakistanu dalis. Tačiau, atsižvelgiant į trumpalaikį šių priemonių pobūdį, komisija mano, kad tokių sąlygų įtraukimas nebūtų tinkamas. Mūsų dialogas žmogaus teisų srityje, testinis dialogas ir bendradarbiavimas su Pakistanu yra tas formas, kur reikia svarstyti šiuos klausimus su Pakistanu ir ieškoti tvarių sprendimų. O kalbant apie nuostatas, kurios Pakistaną sustabdyti nuo sprendimų įsivesti tam tikrus muito mokesčius. Manau, kad tokios sąlygos ar tokios galimybės tikrai apribotų mūsų galimybės ir, ir paveiktų mūsų bendarbiavimo pobūdį. Taip pat turime kalbėti, nepažiūrėti apie tai, kad reikia ne, užtikrinti, kad tos įgyvendinimo šių, šias priemonės įgyvendinantis aktai turi apimti ir mūsų tarptautinių įsipareigojimų gyvendinimą. Taip pat turime kalbė, kalbame apie importo kiekius, kurių liberalizavimas yra ribotas. Taip pat manoma, kad reikėtų ypatingą dėmesį atkreipti į kitų produktų liberalizavimą, kurių srautai ir kur, kurių srautai gali atsiliepti Europos Sąjung, situacijai Europos Sąjungoje. Ir e, taip pat nepamirškime, kad e, numatyta, jo kas ketvirti bus teikiama ataskaita apie padėti šioje srityje. Taip pat reikės tam tikrų leidimų šiems žingsniams. Taip pat noriu Jums priminti, kad e, per e, tų priemonių galiojimų laikotarpį minėtų siūlymų gyvendinimas būtų sudėtingas. Pradžioje komisija siūlė tas priemonės taikyti tris mėnesius ir tokį oprašymę patiktame PPO mes apsiribojame dviems metams. Tačiau net per vienus net per vienus metus, jeigu sutrumpinsime šių priemonių galiojimą net vienais metais, jų poveikis tikrai bus kitoks. Taigi mes kalbame apie tekst, ypač apie tekstilės gaminius ir jiems ne, netaikomas visiškas liberalizavimas. Mes prašėme PPO e, pra, leidimo netaikyti, netaikyti kurį laiką e, PPO reikalavimų, tačiau ne, tai neatsispindi Europos parlamento pranešime. Po konsultacijų manome, kad reikės šį klausimą, šį pasiūlymą dar koreguoti. Ir dėl to priedė prie reglamento bus aptartas PPO uh, suteikiamos e, išlygos turinys. Noriu Jūs patikinti, kad komisija atliks metinį poveikio vertinimą ir įvertins, koks ir vertins autonominių prekybos lengvatų suteiktų Pakistanui poveikį. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, Dėkoju parlamentui už bendradarbiavimą šiuo tikrai opiu klausimu ir noriu Jūs patikinti, kad komisija yra pasirengusi toliau bendradarbiauti su parlamentu, siekiant šio pasiūlymo patvirtinimo, taip įrodant, kad ES atsakingai veikia teikdama pagalbą nukentėjusiams valstybėms. Mulțumesc mult, domnule președinte. Dėkoju, dabar ponas Prėda dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad tai, kad svarstame pono Moreiros pranešimą, yra labai svarbu. Svarstame šį klausimą dabar. Mes laukiame, kol PPO priims sprendimą ar suteikti šią e, išlygą. Man atrodo, kad šiame kontekste svarbu kreiptis ir kitiems ES komerciniams prekybiniams partneriams nusiųsti štai kokią žinę. Mes turime labai ryštingai pareikšti, kad mes teiksime papildomą humanitarinę pagalbą, bet tos, kuri buvo pažadėta. Ir tam, kad Europ Pakistano ekonomika atsigautų. Toliau, kalbant apie dėrybas vykstančias PPO. Žinoma, reikia laiko, taip pat būtina, kad Europos prie, kiti prekybos partneriai atsižvelgtų į šį procesą. Kol kas E, jų baigtis yra neaiški, tačiau žvelgiant dabartinę situaciją, vienas dalykas aiškus. Me, reikia užtikrinti, kad Pakistano būtų stabili ekonominė padėtis, kad neiškiltų grėsmė, kad Pakistanas nulslys mm, terorist, teroristinės e, valstybės keliu. Ir todėl mes savo komitete būtent apie tai kalbėjome, rengdami užsienio reikalų komiteto nuomonę. Dar du, svarbus, dar du dalykai, m, mm, atrodo, ypač svarbus užsienio reikalų komitetui. Visų pirma, reikia nepamiršti, kad reikia išlaikyti šių komercinių priemonių sąveiką, jų ryšį su reikalavimu paisyti žmogaus teisių nes žmogaus teisės yra labai svarbi visų ES ir Pakistano sudarytų sutarčių dalis. Žinoma, prioritetas priekybiniams klausimams neturi visiškai e, nušluoti žmogaus teisų klausimo. Ir todėl komisija dar net, neatsižvelgia į šį aspektą ir kol kas nėra aišku, koks bus šių priemonių poveikis šaliai ir šalies biudžetui. Dabar ponas Kasparė, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Situacija Pakistane prabėgus maždaug e, devyniems mėnesiams po potvinio yra labai sudėtinga ir žmonėms Pakistane mums reikia, e, reikia mūsų pagalbos. Labai gerai, kad ES ėmėsi veiksmų ir skiria milijonus Nuo pat pradžių man labai patiko tai, kad komisija tarybos spaudimu e, pasiūlė naudoti kaip trumpalaikę pagalbą tam tikrus priekybos instrumentus. Aš apie tai nekartą kalbėjau komitete ir komitetą prašiau, kad tie, kurie ES atsakingi už užsienio uh, priekybos politiką atvyktų pas mūsų komitetą arba Europos parlamentą ir paaiškintų, kodėl reikėtų būtent užsienio priekybos instrumentą naudoti. Kaip visas tas instrument, to instrumento naudojimas atrodo bendrame kontekste? Kodėl buvo būtent pasirinkta naudoti trumpalaikį užsienio priekybos instrumentą? Aš labai džiaugiuosi, kad komitete nuomonė buvo pritarta balsų dauguma, turint omeny ypač ir tai, kad buvo skirta labai nedaug laiko. Aš manau, kad šis pranešimas, ši nuomonė tikrai bus naudinga. Kokia yra dabar situacija Pakistane? Nebeliko uh, Bin Ladeno, bet vis tiek situacija yra sudėtinga. Mes vis dar nežinome, ką darys kitos šalis PPO, ar pritars ar ne. Taigi aš manau, kad būtų gerai rytoj balsuoti dėl pakeitimų. Ir paskui galbūt reikėtų gražinti nuomonę atgal į komitetą. Reikėtų palaukti PPO sprendimo prieš išreiškiant galutinį mūsų e, pritarimą šiam paketui. Signor Presidente, signori Pono Sūsta, socialistų frakcijos vardu. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, pone komisarė. Mes, jeigu atvirai, nesuprantame, kodėl e, INTA komiteto dauguma bet kokią kainą norėjo pasiekti, kad šis klausimas būtų svarstamas plenarinėje sesijoje. Aš manau, kad reikėtų tą klausimą dar svarstyti komitete. Aš manau, kad dabar svarbiausia yra sutelkti dėmesį į šio klausimo turinį. Ir aš visiškai pritariu tam, ką sakė mūsų komiteto pirmininkas Moreira. E, gyvename sudėtingame pasaulyje, dažnai nukenčiame nuo įvairiausių tragedijų ir būtų blogai, jeigu mes dėl tokios ekstremalios situacijos pakeistume taikomą priekybos politiką. Toks žingsnis būtų pavojingas. E, neturtingoms šalims yra reikalingos ilgalaikės ir nuoseklios priekybos politikos taisyklės. Pakistanui tokiamis priemonėmis mes nepadėsime, ypač tiems žmonėms, kurie prieš metus nukentėjo nuo potvinių. E, mes tokiu būdu net pakenksime ES tekstilės pramoniai. Ir mes negalime pritarti ir patvirtinti tokių taisyklių, bet to reikia atšvelgti ir kitus veiksnius. Žinome, kad solidarumas nukentėjusiems nuo potvinių yra svarbus dalykas. Tačiau kita priežastis skirti tokias pagalbos priemonės buvo prisidėti prie Pakistano kovos su terorizmu. Visiškai neseniai gavome žinių apie Al-Qaidą ir Bin Ladeną ir tai rodo, kokia nepatikima šalis e, Pakistanas yra. Į tą būtina atsižvelgti. Taip pat e, negalime paminti ir žmogaus teisų sudėtingos situacijos. Dėkuoju dabar liberalų frakcijos vardu, panas Rinaldė, 2,5 minutės. Ačiū. Pirmininkė, ponė komisarė, ponios ir ponai. Iš tiesų, kažkas negerai, kad diskusijos vyksta gegužės mėnesį dėl potvinių, kurie įvyko praėjusiu metu vasarą. 12 milijonų žmonių nukentėjo nuo potvinių, 20 procentų šalies teritorijos taip pat nukentėjo nuo tų baisių potvinių. Išklausėme pono Sustą nuomonės ir dabar galvojame, kokiasgi priemonės būtų galima pritaikyti, kad padėtume Pakistanui. Mes žinome, kad reikalingas brandesnis požiūris šiuo klausimu. Žinoma, reikia galvoti ir apie komercinio pobūdžio priemonės, kurios padėtų vargstantiems žmonėms. Aš džiaugiuosi, kad komisija greitai pristatė priemonių paketą ir būtina apsvarstyti tokį paketą. Ypač galvojant apie tai, kad pramonė jau nukentėjo dėl krizės. Komitetas e, nuveikė puikų darbą. Mes e, pritarėme 37 pakeitimui, kuriame kalbama apie apsaugos sąlygas. Tačiau, kaip žinia, Pakistanas išgyvena netokius gerus laikus. Mes norėtume, kad Indija pakeistų savo požiūrį ir atsisakytų prieštaravimų PPO organizacijoje. Taip būtų pademonstruotas geras gestas kaimininiuose santykiuose. Galime prisiminti Bombėjuje, Mumbajuje vykusius išpolius. Čia dar reikalinga vykdyti tolesnį tyrimą. Taigi galiu pakartoti, kad Pakistano valdžia turėtų ieškoti gerų, pozityvių e, kaimininių santykių ir dėrėdamasi su Indija galėtų įtraukti šį klausimą į savo dėrybų darbo atvarkę. Pakistanas e, džiaugiasi savo kriketo diplomatiją. Ir apskritai mes skatiname PPO tą patį darėme ir Ženevoje vykusioje tarp parlamentinėje asamblėjoje, įsteigti tokias priemonės, kurios padėtų greitai reaguoti į tokias gaivalinės nelaimės. Tokios priemonės gali atverti naują puslapį priekybos politikoje. Ačiū. Konservatorių frakcijos vardu ponas Karimas. Kolegai. Pone pirmininkė komisarė, kolegos. Tai buvo baisiausia e, katastrofa, gamtinė katastrofa, katastrofa kada nors ištikusi Pakistaną. Didžiuojuosi tuo, kad mes iškart sureagavome. Komisarė Georgieva iš karto ten nu, nuvyko ir kai susitikau su pre, premjeru Jusefu Razargulani, aptariau ES atsaką. Vienas dalykas yra visiškai aiškus. Turime mąstyti kitaip. Reikėjo uh, pasiūlyti kitokį sprendimą, kaip suteikti pagalbą. Ir prekyba buvo vienas iš atsakų, trumpalaikė pagalbos priemonė. Džiaugiuosi tuo, kad komitetas po ilgų svarstymų pritarė šiam pasiūlymui ir aš žinau, koks sudėtingas darbas vyko komitete, bandant parengti pasiūlymą, kuris būtų plačiai paremtas. Bet mane neramina tai, kad kai kurie jau minėti komisarės pakeitimai keičia mūsų atsako reakcijos dvasę po, po mūsų pasiūlymai atspindėti ir kreipimise į PPO. Aš sutinku dėl to, kad reikėtų neįtraukti į tai tiesioginių investicijų sutarčių, tačiau mes turime kalbėti apie tiesioginę prekybą su Pakistanu. Tačiau čia yra. Ir čia įrašytas prieštaringas požiūris, norėčiau, kad jis būtų persvarstytas. Taip pat mes e, turime mes, nu, mes lauksime e, metinių ataskaitų. Kolegos, aš žinau, aš suvokiu jūsų reikalavimus, kalbas apie saugumą, Tačiau aš buvau vienas iš tų, kurie vos išvengė, e, vos išsigelbėjo iš Bombėjaus išpolių. Taigi aš labai prašau jūsų palaikyti šį pasiūlymą. Kolegos, jūs visi gana ženkliai viršijote jums skirtą pasisakymo laiką. Prašau visų laikykitės. Jo dabar ponas Tayloras, žaliųjų frakcijos vardu dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. Manau, kad aš kaip daugelis kitų parlamento narių suprantu nuo potvinių Pakistane nukentėjusių žmonių likimą ir, ir suprantu, kokioje sudėtingoje padėtėje atsidūrė. Tačiau ieškant politinio susitarimo, e, ėmė, viršų ėmė imti kiti interesai ir visas, viso klausimo svarstymas PPO vilkinamas. Ir, tai, ir atrodo, kad mūsų pirminis pasiūlymas visiškai pakeistas. Žinoma, Buvo minėta, kad e, priekybos lengvatų galiojimas nuo trejų metų sutrumitas iki dviejų ir Pakistanas negalės didinti mokesčių ir rinkliavų per tą laikotarpį. Vertinant metinės ataskaitas, e, kalbant apie vienerių metų programą, taip pat minimos ketvirtinės ataskaitos apie programos įgyvendinimą. Tai reiškia, kad kuriama didžiulė biurokratinė mašina, kuri iš viso galios tik vienerius metus. Aš tikrai palaikau pasiūlymus dar nusiųsti šį pra, pa, pasiūlymą svarstyti gal komitetui ir tai e, siūloma 43 pakeitime, kad mes parengtume tokį pasiūlymą, kad juo būtų numatyta suteikti realią pagalbą Pakistanui. Ir man atrodo, kad tai aiškiai atskleidžia, kaip PPO dirba ir tai atskleidžia būtinybę paversti pasaulio prekybos organizaciją demokratišką instituciją, kurios darbas būtų skaidrus ir kurios nariai iš tikrųjų privalėtų atsiskaityti. Ačiū toliau, panas Šolts, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, mėly kolegos, mielas kolegės. Prabėgo beveik vieneri metai nuo baisaus potvinio Pakistane. Ir mes tikrai labai užjaučiame Pakistano žmonės. Skandalinga yra tai, kad dėrybos PPO tebesitėse ir skubiosios pagalbos fondas nėra visiškai tinkamas. Mano frakcija visą laiką reikalavo pateikti planą B tam, kad būtų galima sparčiai padėti Pakistano žmonėms atstatyti šalį. Na, bet e, galbūt komisija neturi idėjų, galbūt yra tiesiog e, bejėgė, galbūt e, ji nežino, ką daryti. Panašu, kad komisija dėrybas PPO naudojat kaip tam tikrą alibi. Jūs nuo pat pradžių, mes taip pat žinojame, kad tos dėrybos bus sudėtingos. Galbūt kai kurios valstybės jūs net ir nusintė į tą misiją. Jūs uh, norite suteikti Pakistanui lengvatų tam tikrą APS plus statusą, panašias sąlygas, koks buvo suteiktas Bangladešui. Būtent dėl to Bangladešas gali importuoti produktus į Pakistaną, jos perdirbti ir tada eksportuoti ES. Ir visiškai natūralu, kad Bangladešas priešinasi. Ir iš tikrųjų negalime padėti Pakistanui vienos iš skurdžiausių pasaulio šalių, šalių Bangladešo sąskaitą. Taigi mes manytumėm, kad komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl e, e, preferencijų, priekybos preferencijų peržiūros. Ką jūs ketinate daryti, jeigu pralaimėsite dėrybas Ženevoje? Su kiekviena diena Pakistano situacija vis blogėja ir man atrodo, kad mes mokame labai aukštą politinę kainą, labai didelę politinę kainą. Ačiū toliau, panas Morganti, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, ponas ir ponai. Na, iš tikrųjų, ši nuomonė yra neprimtina. Aš tikrai e, žinau, kokie potviniai kilo Pakistane praeisiais metais ir tikrai pritariu tam, kad Pakistanui reikia padėti. E, Jeigu neklistu, ES jau suteikia pusą, pusę milijardo eurų, tai yra didžiulė suma, tačiau naujas pasiūlymas yra absurdiškas. Šis pasiūlymas yra susijęs su tekstilės sektoriumi, kurį tarsi jau sugriovė nesažininga konkurencija. Aš manau, kad PPO kai kurios šalis, pavyzdžiui, Indija, istorinė Pakistano priešė, gali tiesiog ir pritarti šiam pasiūlymui, jeigu, tarkim, ES, jei kažką gero pasiūlys mainais. Man atrodo, kad ES politika e, tarsi diktuoja neokolonializmo e, politika, tai yra visiškai neprimtina. Molcer, ačiū pirmininkė. Ne karas, ne terorizmas, bet potvinis sugriovė Pakistaną. Buvo suteikta skubi pagalba iš ES. Na, o dabar dar siekiama panaikinti ir muitus, tai yra suteikti didžiulių muitų lengvatų. tikrai priekybinėmis lengvatomis negalime pagelbėti fundamentalistiniai Pakistano valstybė, kuri turi ir brandolinį ginklą. JAV likvidavo Bin Ladeną ir šią operaciją iškėlė daug keblių klausimų. Netgi jeigu ir buvo išduotas tarptautinis arešto orderis Bin Ladenui, tai visiškai nekeičia nieko, kad tikslinis Bin Ladeno nužudimas pažeidė Pakistano suverenitetą. Teroristai, e, e, daugelio e, žmonių žudikai turėtų būti patraukti į teismą, nežudomi savomis rankomis. Ta. Dabar suteiksiu žodį ponui Randžel dvi minutės, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė, pranešėjau. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti EPP kolegą David, kuris e, dėja negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Mes visuomet manėme, kad pagalba nukentėjusiems nuo potvinių yra moralinė mūsų pareiga. Todėl mes tvirtai pritarėme visoms priemonėms ir humanitariniai pagalbai. Mes taip pat manome, kad turėtume prisidėti prie situacijos stabilizavimo. Ir čia kalbu apie tuos milijonus žmonių, kurie nukentėjo. Tačiau mes negalime pritarti tam, kad ES priekybos politika būtų taikoma kaip humanitarnės pagalbos priemonė, nes tai atneštų labai nepageidaujamų pasiekmių. ES ir ypač pietų šalis būtų nuo to nukentėtų. Be to, tai nebūtų gerai ir PPO Europos Sąjunga nori teikti lengvatas Pakistano pramoniai ir tai su, sukeltų tam tikrų netoligumų ir tam tikrą disbalansą. Todėl, atsižvelgiant į tai, reglamento pasiūlymas po 18 mėnesių dėrybų kurių metu mes bandėme pateikti pačius konstruktyviausius pasiūlymus, mes pritarėme tam pakeitimui, kuris pritarė dabartiniam reglamento variantui. Mes manome, kad humanitarnė pagalba turėtų būti tink, teikiama tinkamu būdu. Dabar ponas Andrės Barėje. Ačiū, ponė pirmininkė komisarė. Šis pranešimas ir jos varstymas buvo labai sudėtingas, nes mums reikėjo sulaukti tą atitinkamą signalą ir iš PPO. Komisijos pradinis pasiūlymas skiriasi nuo to, kuris buvo pateiktas Ženevoje. Mūsų tikslas yra padėti Pakistanui ir mes galime pasiūlyti tam tikras lengvatas tol, kol rūpinsimės ir ES pramonės šakomis. Ypač tekstilė, pavyzdžiui, Valencijoje tekstilės pramonė tikrai nukentėjo nuo krizės. Šis pranešimas rodo, kad priemonės, kurių galima imtis tarptautinės prekybos srityje, negali būti pritaikytos taip greitai ir taip kaip mes norėtume. Ir tai turėtų būti pamoka. Mes turėtume padėti Pakistanui, tačiau šis pasiūlymas nėra pats tinkamiausias, nes jame nėra atsižvelgiama į tokių priemonių taikymo poveikį ES pramoniai. Be to, toks pasiūlymas atidėtų ir pačio reglamento taikymą, nes kiltų problemų dėl terminų ir PPO sprendimo. Aš manau, kad turėtume balsuoti prieš tokį pranešimą. Ačiū. Dabar panas Ferė yra pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Komisarė, šiuo e, svartydami šį reglamento projektą mes dar kartą stebime veidmainišką komisijos elgesį ir kalbame apie humanitarnės pakalbos strėti, kurioje taip pat ir, ir kalbama apie dvišalius santykius, kurie turi būti tvarkomi prastinė tvarka. Tai reiškia, kad e, potvinių Pakistane pasinaudojama tam, kad būtų suteiktos tam tikros privilegijos kai kurioms ekonominių interesų grupėms, kai kuriuose es valstybėse narėse. Pakist Taigi čia iš esmės tuo, tą priemonę e, siekiamas pasiūlyti tam tikras lengvatas didžiausiams Europos importuotojams. Pačiame pranešime akcentuojama, kad tų nuolaidų lengvatų poveikis bus labai žalingas tekstil, Europos tekstilės pramoniai, kuri ir taip jau nukentėjo dėl pasaulio prekybos liberalizavimo. Čia kalbame apie e, ne, nedarbo augimą ir tai dar kartą. Tai dar labiau pablogins padėti, pavyzdžiui, tokioje valstybėje kaip Portugalija, ir, kur jau pasitelkta teisėta TVF pagalba. Mums reikia priemonių, kurių pagalba galėtume ginti Europos tekstilės pramonę ir to sektoriaus darbo vietas, o tokių priemonių iš komisijos tikrai pasigendame. Pone Bicolta, dviems minutėms. Ponios ir ponai, šiandien kalbame apie, svarstame reglamentą kuris e, bus žalingas Europai ir jos piliečiams, kai tuo tarpu apsimetama, kad juo demonstruojamas solidarumas. Italijoje ir kitose es valstybėse narėse e, yra išsivyšiusi tekstilės pramonė ir tą pramonę, mūsų pramonę reikia ginti nuo konkurencijos iš Turkijos ir kitų valstybių. E, nes tuose valstybėse neužtikrinamos svarbiausios darbuotojų teisės, neveikia profsąjungos. Ir kai, kur, iš, kai, kai kuriuose es šalise gamyba perkeliama, šios sektoriaus gamyba perkeliama kitur. Tai yra ne, blogai atsiliepia darbo vietoms. Neaišku, ką PPO apie tai mano. Tačiau tuo tarpu ES vykdo politiką, kuri visiškai prieštarauja jos pačios piliečių interesams ir viena iš svarbiausių jos e, pramonės ryčių. Ponas Papastamkos, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Be abejo, labai e, svarbu ES vardu teikti humanitarinę pagalbą. Aš suprantu, kodėl komisija pasirinko pagalbos teikimą autonominės priekybos lengvatų formą. Vis dėlto negaliu pritarti Europos komisijos pasiūlymams, pagal kuriuos visa našta būtų perkelta ant dviejų ES pramonės šakų. Tai yra e, tekstilės ir etanolio sektorius. Pastaraisiais metais ES tekstilės sektorius patyrė e, didžiulį spaudimą dėl PPO e, priekybos liberalizavimo taisyklių. Aš e, buvau nuvykęs į vieną Graikijos regioną, kur yra vienas iš aukščiausia nedarbo lygių ES Ir taip atsitiko būtent dėl PPO e, prekybos liberalizavimo taisyklių tekstilės e, srityje. Buvo daug investuotų ES tekstilės pramonę ir reikėtų nepamiršti, kad e, abu minėti pramonės sektoriai Pakistane yra pakankamai konkurencingi. Taip pat lengvatos tekstilės sektorija nėra uh, susijėtos su tam tikromis sąlygomis. Na, o taip nebūtų, jeigu būtų suteiktas GSP plus statusas. Ir mano klausimas būtų štai koks. Ar šios priekybos lengvatos padės tiem žmonėms, kurie nukentėjo nuo potvinių? Aš turiu tam tikrų abejonių. Aš esu nusiteikęs geranoriškai, bet mano pasiūlymas būtų štai koks Kodėl mes turime suteikti priekybos lengvatas tekstiliai? Kodėl nesuteikiame jų kitose sritise, kitiems produktams? Mes vis tiek padėtumėm Pakistano žmonėms. Taip pat tos priekybos lengvatos turėtų būti taikomos tam tikrą ribotą laiką, taip pat reikėtų numatyti ir e, lengvatų taikymą tam tikrą periodą, kaip kad siūlo EPP. Ponas Lengė, ačiū pirmininkė. Mes visi esame įstikinę to, kad reikia padėti Pakistano žmonėms. Bet man atrodo, kad komisija pasiūlė neteisingą instrumentą dėl keleto priežasčių. Visų pirma, sunku įrodyti, kad priekybos lengvatos padėtų būtent tiems žmonėms, kurie nukentėjo nuo potvinio. Atvirkščiai galima netgi konstatuoti, kad Pakistano tekstilės pramonė per e, pastaraisiais metais tikrai išaugo, tekstilė pra, tekstilės pramonė nenukentėjo nuo potvinio. Ir jeigu būtų suteiktos prekybos lengvatos, tai nuo potvinio nukentėję žmonės nieko negautų. Antroji priežastis. Aš nelabai suprantu, kodėl tokia šalis, kuri netitinka GSP, GPS plus statuso taisyklių, uh, dabar gaus tokias lengvatas ir dėl to nukentės tos šalis, kurios atitinka GSP plus statuso taisyklės, pavyzdžiui, Bangladešas. Na ir trečias argumentas komisarė būtų štai koks. Reikia solidarumo. Europos Sąjungoje e, nukentėtų tam tikri sektoriai, tam tikros šalis, reikia viską paskirstyti to lygiai, laikyti solidarumo su visomis šalimis, su visais uh, susijusiais asmenimis ir tai reiškia, kad reikia tiesioginės pagalbos potvinio aukoms. Tai būtų teisingas kelias. Ačiū už jūsų dėmesį. Lipta. Ponas Zalevskis dviems minutėms. Pirmininkė. Manau, reikėtų užjausti visus nukentėjusius nuo uh, gamtinių katastrofų ir tikrai džiaugiuosi, kad ES nedelsiant pasiūlė humanitarnę pagalbą. Pakistano valstybės ateitis svarbi pasauliui ir Europai. Tai yra svarbi valstybė kovoje su terorizmu. Taip pat iš tos šalies e, žmonės e, migruoja ir į ES. Deja, ES nėra parengusi jokių pasiūlymų dėl naujos politikos su Pakistanu. Prekybų, prekybos lengvatų tikslas yra neaiškus, komisijai buvo sunku pagrysti šią priemonę. Tokio pagrindimo pasigėdome, susitikime su tarptautinės priekybos komitetu, o šiuo pasiūlymu pagalba nebus suteikta e, potvinio aukoms ir tai nepadės Pakistanui vystytis. Taigi ES reikia suformuluoti aiškę politiką šios valstybės atžvilgių - kova su terorizmu ir Pakistano vystimasis. Ir tai turėtų visų pirma būti grindžiama teisinės valstybės principais. Todėl pasiūlyme pasigendu konkrečių tikslų. Mes turėtume parengti ekonominės pagalbos tai šaliai planą, tačiau tai turėtų būti šita su tam tikromis sąlygomis. Jei Pakistanas pagidauja artimesnių santykių su ES, jis privalo bendarbiauti su mumis kovojant su terorizmu ir užtikrinti įstatymo viršenybę. Ir tik tuo atveju tas pagalbos planas, kuris turėtų būti visapusiškas, būtų prasmingas. Todėl manau, kad šį pasiūlymą reiktų atmesti ir kreipiuosi į ponę Ešton, prašydamas jos parengti visapusišką ateities bendradarbiavimo su Pakistanu planą. Ačiū. President. Ponas Martinas, pusantros minutės. President. Praėjo aštuoni mėnesiai po to, kai taryba pateikė subalansuotą pasiūlymą suteikti pagalbą Pakistanui po šalį ištikusių potvinių. Man gaila tik dėl to, kad praėjus aštuoniems mėnesiams mes vis dar svarstame tą pasiūl... pas... priemonių paketą, o ne įgyvendiname jį. Kodėl mes apie tai kalbame? Tas prekybos lengvatų pasiūlymas paskatintų verslumą, padėtų atsigauti gamykloms šalyje, nes jas tiesiog visą tai nunešė potvinis. Iš tikrųjų, tekstilės pramonės centras yra kitoje šalies, kitame šalies regione. Tačiau daugybė tekstilės pramonės, daugybė tekstilės pramonės įmonių buvo ir toje, tame regione. Taigi, tų priemonių, pagalbos priemonių tikslas yra padėti atsigauti rinkoms. Tačiau mūsų atsakas, mūsų reakcija buvo uh, ne vienalytė. Aš sutinku su siūlymu įrašyti apsauginę nuostatą, tačiau siūlymas viską įgyveninti tik vienerius metus, lygus siūlymui nieko nedaryti. Aš sutinku, kad Indijos e, vaidmuo ir Indijos veiksmai PPO buvo visiškai nenaudingi ir neaišku, ar ši kriketo principais grindžiama diplomatija ką nors duos svarbu taip pat ir užtikrinant valstybės saugumą, suteikti Pakistanui galimybę atsigauti ir investuoti į darbo vietų kūrimą. Perikime prie, prašau, žodžio pasisakymų. Pone Zaborska, prašom. Vieną minutę. Ačiū, pone pirmininkė, komisarė. Aš suprantu, kad šis klausimas tikrai skaldo parlamentą. Nepaisant to, turiu pasakyti, kad e, pritariu tarybos pateiktam pasiūlymui. Aš esu vystimosi komiteto narė ir norėčiau pabrėžti e, šį aspektą, nedelsiamos humanitarinės ir finansinės pagalbos tiekimo aspektą. Pagalba Pakistanui yra reikalinga, tačiau ji nepakankama. Mes turime pasirūpinti, kad patys pakistaniečiai galėtų savo padėti. Todėl aš sveikinu, kad bus atsisakyta muitų, tačiau tai yra tik laikina priemonė. Nepaisant to, tikiuosi, kad net ir tokios laikinos priemonės padės prisidėti prie situacijos gerinimo. Tikiuosi, kad priemonės bus teigiamos ir apskritai galvoju, kad galbūt peržiūrėsime vystamoje pagalbą teikiamą tokioms šalims. Ir apskritai Kinija didžiausia problemą kelia, o ne Pakistanas. Ponas Tutas, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Anksčiau kalbėję kolegos sakė, kad šios ypatingos prekybos lengvatos, kurios bus suteiktos Pakistanui, nėra pats geriausias sprendimas padėti nukentėjusiems nuo potvinių. Aš nemanau, kad priekybos lengvatos tikrai atneš naudos tiems, kurie nukentėjo nuo potvinių. Manau, kad egzistuoja ir kitokios priemonės, kurios galėtų prisidėti prie Pakistano ekonomikos atgaivinimo. Manau, kad Europos politika turi būti nuosekli ir kai skiriame pagalbą besivystančioms šalims, tą turėtume daryti ne dėl pragmatinių priežasčių, turėtume demonstruoti solidarumą su tomis šalimis. Ponas Tanak. Praėjusią vasarą potviniai buvo tikrai baisus ir šokiruojantis. ES ketina skirti pagalbą tiems, kurie nukentėjo nuo potvinių. Humanitarinė pagalba, aišku, turi būti teikiama be jokių sąlygų ir reikalavimų. Tačiau priekybinės priemonės yra kontroversiškos. Osamos bin Ladino radimas Pakistane dar kartą parodė, kokiogi požiūrio laikosi Pakistanas kovoje su terorizmu. Todėl asmeniškai galiu pasakyti, kad tokios priekybos lengvatos padės ir paskatins Pakistano vyriausybę už tai, kad ji nesima jokių veiksmų. E, kitas dalykas e, bus sudarytos sąlygos e, nesažingai konkurencijai, ypač tekstilės sektoriuje. Tokia priemonė turi būti labai atidžiai apsvarstyta. Ačiū. Panas Obermeier. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisarė. Šis pateiktas pasiūlymas yra smūgis ES tekstilės pramonė, apie tai net nereikia kalbėti. Leiskite paminėti ir dar vieną aspektą. E, lengvatos muitų srityje turėtų būti susijusios su žmogaus teisų, ypač moterų teisų gynimu. Moteris e, dažnai yra nu, nuteisiamos mirties bausme. Pakistane klesti fundamentalizmas Ten veikia ir islamo fundamentalistinis universitetas. Aš manau, kad reikėtų skatinti Pakistaną kovoti su radikalizmu. Negalima tiesiog suteikti Pakistanui priekybos lengvatų ir nekelti tokių svarbių klausimų, kuriuos paminėjau. Ačiū. Uh, Jean, no one had you down for catch the eye. I, I, if you promised me you'd raise your hand. Ačiū. Uh, suteikiu vieną minutę, Jim, e, ponė Lambert, bet kitą kartą pakelkite ranką. Pirmininkė, aš noriu pasakyti, kad e, girdėjau verkiančių krokodilo ašaromis ir žmonės išsakė nuomonės, kurios radikaliai skiriasi nuo tų nuomonių, jas išsako, kurie jas paprastai išsako. Svarstydami šį klausimą e, plenarinėje salėje mes juk jau sakėme, kad norime užtikrinti, kad tos priemonės netrukdytų esminėms eksporto sritims tekstilė yra viena svarbiausių Pakistano eksporto prekių. Taip yra ir ne, ne, negalime tikėtis, kad per porą mėnesių situacija pasikeis. Mes apie tai kalbėjome ir lankydamėsi Pakistane ir šalies parlamento atstovai aiškiai pasakė, kad jų pramoniai būtų tai naudinga. Taigi, manau, kad reiktų labai apsvarsyti, kokią žinę mes visiems nusiųstume, jeigu mes staiga nuspręstume tos priemonės nepalaikyti. Europos komisijos vardu ponas Deguchtas. Uh, uh, like... Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti, kad diskusijos pradžioje manęs čia nebuvo. Tiesiog tuo metu traukiniu vykau iš Briuselio į Strasbūrą ir jūs pakeitėte truputį savo tvarkaraštį, kas yra aišku pagirtina, bet dėl to aš ir pavėlavau. E, žinoma, atkreipiau dėmesį į visus pasisakymus padarytus šiuo klausimu ir norėčiau pabrėžti keletą aspektų. Pirmiausia, mes kalbame ne apie laisvos priekybos susitarimą. Daugelis kalbėjusiųjų darė prielaidą, tarsi tai būtų laisvosios priekybos susitarimas su visais jam būdingais elementais. Pavyzdžiui, socialinės sąlygos, sąlygiškumas, tie klausimai neturėtų būti keliami šiuose diskusijose, nes šios Ši konkreti priemonė bus ribota, ji bus taikoma ribotą laiką. Ir apie tuos klausimus mes galėsime kalbėti vėliau. Čia mes kalbame apie Europos komisijos pasiūlymą reaguojant į potvinius Pakistane. Ši priemonė turėtų būti taikoma trejus metus ir gali būti pratesta dar vieneriems metams. E, pakeitimas, kuriuo siūloma priemonę taikyti tik vienerius metus, mano nuomonė yra neprasmingas ir reikėtų jo atsisakyti. Taigi, kodėl mes neradome sutarimo anksčiau, praėjo beveik metai nuo potvinių Pakistane. Kodėlgi taip nutiko? Mums yra reikalingas PPO leidimas netaikyti tam tikrų nuostatų, tačiau PPO organizacijoje susidurėme su rimtomis problemomis. Tas problemas kelia Pakistano kaiminės, kurių neturėčiau čia net minėti. Apskritai mes judame tinkamą linkme ir ateinančios savaitės parodys, kokių rezultatų sulauksime. Žinoma, bus atsižvelgta į praėjusių savaičių įvykius Pakistane. Ir matysime, ar PPO priims mums palankų sprendimą, kuris turi būti patvirtintas vienbalsiai. Nepaisant to, mes dėjome pastangas, kad toks sprendimas būtų patvirtintas. Vienas anksčiau kalbėjusiųjų kalbėjo apie tam tikrą dviveidiškumą, apie krokodilo ašaras ir taip toliau. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Tai, kas buvo išsakyta šiandien, nebūtinai atitinka tai, kas buvo sakoma anksčiau. Žinoma, dėl to, kad ir laiko jau šiek tiek praėjo. Kitas e, dalykas yra tas ar tokios priemonės tikrai padės e, nukentėjusiems nuo potvinių. Anksčiau buvo kalbama apie humanitarnės pagalbos teikimą, humanitarnė pagalba buvo skirta, 480 milijonų eurų buvo skirta Pakistanui, taigi pagrindiniai argumentai nepasikeitė. Todėl dabar man kyla klausimai, kodėlgi mes e, staiga pakeitėme savo požiūrį. Buvo kalbama apie ES tekstilės sektorių, siūloma numatyti tam tikrą apsaugos sąlygą ir aš manau, kad tokia sąlyga yra pakankama galimoms problemams spręsti. Taigi viskas yra labai aišku. Arba mes esame prieš tokį pasiūlymą, arba už. Komisija yra už tokį pasiūlymą. Ir žvelgiant iš Pakistano ekonominės plėtros perspektyvos, iš saugumo ir nesaugumo perspektyvų, būtų labai negerai, jeigu parlamentas e, balsuotų prieš šį pasiūlymą. Ačiū. Ačiū. Obrigado, Presidente. Bem-vindo ao Comissário de Gucht. Ponas Marija, pranešėjas, Ačiū, pirmininkė. Na, aš suprantu, kad e, jūs, e, komisarė, šiek tiek pavėlavote, aš suprantu priežastis, kodėl taip atsitiko. Vis dėlto, kadangi aš tapau pranešėję prieš savo paties valią, leiskite man išsakyti keletą komentarų. Diskusijų metu paaiškėjo, kad e, net tik komitete, bet ir plenarnės sesijos metu nuomonės apie šį pranešimą labai išsiskyrė. Tarptautinės priekybos komitetas mano, kad komisijos pasiūlymas nėra jau toks itin įtikinantis. Na ir galiausiai dar keletas komentarų. Jūs tikrai negalite negalite kaltinti komiteto, kad mes nieko nedarome. Vis dėlto tikrai reikėtų palaukti dėrybų PPO. Taip pat turiu pasakyti, kad mes atsižvelgiame į visus pakeitimus, kuriuos pateikia e, komisija. Kadangi komisijai priklauso iniciatyvos teisė, ji pateikė savo pasiūlymus, jie buvo pristatyti PPO, tačiau tas pasiūlymas ne visiškai atitiko pasiūlymą pateiktą parlamentui. Tarybos pasiūlymas vėlgi skiriasi nuo ankstesnio pradinio komisijos pasiūlymo. Tarptautinės priekybos komitetas nemanė, kad tie skirtumai tarp pasiūlymų yra kliūtis tolimesniems diskusijoms. Mes tiesiog atsižvelgėme tai, kas vyko ir komisijoje ir taryboje. Labai ačiū kolegos, tuo ir baigėme diskusiją. Balsavimas įvyks rytoj vidurdienį. Na, o dabar galime eiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra